perduotas Teisės reikalų komitetui, kaip komitetui, kuris yra už tai atsakingas. Iš socialistų frakcijos gavau dėl paskirimų į komitetų, e, komitetus. Sąrašas bus pridėtas prie protokolo, nebent bus prieštaraujama, paprieštarauta protokolo, jeigu ne, tuomet um, tai bus patvirtinta užsienio reikalų komitete Sofoklėjaus ir saugumo gynimo e, komitete dirbs Sofoklis Sofoklėjaus. Dabar persime prie balsavimo. Pirmasis pranešimas, pono Benseno pranešimas. Dėl vedimo tvarkos, prašau. Ačiū. Prieš 11 metų islamo teroristai užsipuolė vakarų demokratiją ar laisvę ir aš manau, kad šiandien nebloga galimybė tylos minute pagerbti daugiau nei 3000 žmonių, kurie žuvo per rugsėjo 11-osios išpolį. Dėkoju. Sako pirmininkas, į darbo atvarkė tai nėra numatyta, tačiau aš manau, kad e, tikrai būtų visiškai tinkama dabar atsistoti ir pagerbti rugsėjo 11-osios aukas. Tylos minutė.